daryti pažangą. Mes turime jas e, šalinti. Nes antraip mus pralenks e, e, amerikiečiai arba dar blogiau kiniečiai ir tuomet jie nuspręs, koks turi būti mūsų gyvenimo būdas. Dėkuoju. Dabar ponė Keller. Gerbėmieji kandidatai į Europos komisiją, jūs šiandien varžotės dėl lidelia, lyderiavimo Europai, kuri uh, buvo pradėta kaip žmogaus teisų projektas. Tačiau pasižiūrėkime dabar aplinkui mus. Tūkstančiai žmonių skęsta prie mūsų sienų, daugiau nei penkios moteris kasdien yra nužudoma savo partnerių. Na, o kai kurios valstybės narės netgi nusisuko nuo demokratijos ir teisinės valstybės principų. O dabar ta laisvė, už kurią tiek daug piliečių, tiek daug kovojo. bet to jie rizikavo savo gyvybėmis tada. Europos Sąjunga turi didelį potencialą kovoje už, su klimato kaita. Šis kontinentas turi kovoti už žmogaus teisės, už savo vertybės tiek čia, tiek visame pasaulyje. Taigi dabar šiandien kyla klausimas, ar naujoji komisija, ar jūs būsite pasirengusi įgyvendinti šį potencialą. Ar jūs sugebėsite atremti aplinkosauginius, socialinius ir demokratinės krizės iššūkius, su kuriais susidurėme ES? Tam reikės drąsos, stiprių įsitikinimų, klausimų metu tik iš kai kurių tuos įsitikinimus girdėjome, bet ne iš visų ir ne visais klausimais. Kaip pavyzdžiui, komisija užtikrins ambicingą klimato kaitos programą, jeigu nėra ketinama keisti nei žemės ūkio, nei, polit, nei prekybos politikos. Aš galiu pasakyti, kad tai nepavyks. Žalių šūkių nepakanka, reikia ambicingo turinio, ambicingos darbo tvarkės. Ir čia be e, gilios e, žemės ūkio reformos, e, prekybos politikos reformos, klimato kaitos kovos nepavyks įgyvendinti. Na, o dabar keletas kitų problemų. Situacija beprecedentė. Vienos iš didžiausių Europos internetinių technologijų, informacinių technologijų e, vadovas bus komisijos nariu dabar. Na, mes vertiname, kad ponas Breton ėmėsi žingsnių tam, kad sumažintų interesų konfliktą. Tačiau mes ir toliau maname, kad tas interesų konfliktas neišvengiamas. Mes manome, kad tai yra rimta problema ir kad skaitmeninė rinka neturėjo būti jo portfeliui paskirta. Na, o kaip žalieji mes negalime pritarti tokiam interesų konfliktui, tai kelia pavojų visai Europos institucijų reputacijai. Kita problema yra susijusi su e, e, Vengrijos komisijos nariu, kuris buvo pasiūstas su geriausiais linkėjimais Orbano. Kaip dabar jis gali atstovauti tokiai vyriausybei, kuri pažeidžia ES vertybės? Kaip jie gali vienu metu dabar laikytis ir teisinės valstybės, ir Europos te įstatymų viršenybės principų. Na, o mūsų integracijos politika, ko gero, pati svarbiausia mums. Valstybės narės, valstybės tiesiog nori prisijungti prie tos demokratiškos ir laisvės Europos. Ir kągi mes dabar sakome toms valstybėms, kurie yra pasirengę keisti savo politiką, reformas atlikti, netgi pavadinimą pakeisti. Mes dabar sakome, kad nepakanka to. Aš manau, kad pakankamai klaidų jau padaryta šioje srityje. Nedarykime daugiau jų. Pirmininkė von der Leyen. Mes šiuos klausimus jau esame iškėlę, tai nėra nieko naujo. Bet būtent dėl visų šių priežasčių mes negalime palaikyti jūsų komisijos. Bet kartu pasakysiu, kad mes norime dirbti kartu su komisija. Mes turime kartu stiprinti Europos demokratiją, žmogaus teisų aspektą. Mes turime kovoti su klimato kaita, stiprinti Europos integraciją. Kai jūsų kolegija imsis iniciatyvų, mes labai džiaugsimės galėdami bendradarbiauti ir dirbti kartu su jumis. Mes būsime konstruktyviais partneriais. Tačiau lygiai taip pat galiu Jūs patikinti, patikinti kad e, būsime ir kritiški. Kolegos, atėjo laikas veikti, klimatas nelaukia, socialinė neligybė negali laukti, tai reikia išspręsti. Ir mes labai tikimės, kad ši komisija mus maloniai nustebins. Dėkoju ir sėkmės. Per... Dėkoju. ID frakcijos vardu panas Bardėlą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė von der Leyen. Mums gali susidaryti įspūdis, jog ES nėra vieningos nuomonės, kokia kryptimi turi judėti ES. Manau, kad jūsų komisijos kryptis yra labai panašiai kaip ir prieš tai e, buvusios komisijos. Jūs kai ką pakeitėte komisijos sudėtyje, tačiau tai nieko nekeis. E, ir toliau bus priimami teisės aktai, e, apie kuriuos visą informaciją turės tik tai Briuselis. Viskas vyks e, slaptai. Ir aš manau, kad jūs ir toliau tęsite jau įvairius, įvairias pasenusias praktikas. Tai yra bandysite reglamentuoti prekybą, kitus sektorius ir eisite federacinio miražo link. E, jūs iš pradžių e, buvote nusprendusi turėti komisijos narį atsakingą už Europos gyvenimo būdą, tačiau paskui išsigandote pati, padidavę spaudimui ir galų gale turėsite komisarą, kuris e, bus atsakingas už migraciją. Aš manau, kad šita e, komisija tik tai e, slopins Europos e, laisvę, Europos kontinento laisvę ir tapatybę. Mums reikia teisingesnės, labiau mus apsaugančios e, ir e, demokratiškesnės Europos. Ar Junkeris, ar von der Leyen, manau, kad tikrai nepakeis nieko šitais aspektais. Ponas Fito, dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien mūsų pozicija remiasi diskusija, aišku, ir tuo, ką išgirdome diskusijos metu. Taip pat e, žinome, e, kokios buvo paminėtos programos diskutuojant e, šitais klausimais. Pono Junkerio komisija buvo vertinta gerai, tačiau mes su to nesutinkame. Mes manome, kad per penkerius pastaruosius metus E, politika buvo įgyvendinama labai lietai ir iš tikrųjų e, buvo giluminių problemų. Aišku, yra politinių priežasčių, kurios tai paaiškintų, tačiau e, vakar Vokietija ir Prancūzija, pavyzdžiui, pasiūlė tokį dokumentą ir tuo yra grįžtama prie Junkerio komisijos valdymo principų. Ir matome, dėl ko ir kaip atsiranda neigiamų rezultatų. Taip pat e, pastaraisiais e, mėnesiais, pastarosiamis dienomis matome, jog yra tam tikrų politinių nesutarimų tarp Vokietijos e, ir Prancūzijos. Turiu galvoje polemiką dėl NATO. Mes Turime turėti labai aiškę poziciją šitais e, klausimais ir norime, kad Europos e, komisijos pirmininkė taip pat aiškiai pasisakytų šituo e, klausimu. Kalbant apie ateities programas, kurios neva turėtų išspręsti visas rimtas problemas, išklausėme tuos dalykus, tačiau turime būti realistai, kaip bus užtikrintas perinamo laikotarpio finansavimas, perinamo laikotarpio fondas. Kaip konkrečiai viskas vyks? Nebūkime e, ekstremistai aplinkosaugos e, srityje. Laikykimės e, racionalių principų. 9, 9 procentai iš metalų pasaulinių tenka Europos Sąjungai. Daug daugiau apie 40 procentų teršia Kinija ir kitos valstybės. Turime uh, galvoti apie tai. Ir kalbant apie DFP, mes taip pat norime daryti viską, norime ir žaliojo kurso, ir žemės ūkio politikos, ir sanglaudą užtikrinti. Tačiau kaip konkrečiai tai e, padarysime, tad ir lieka daug atvirų klausimų. Ir kalbant konkrečiai apie biudžetą, iškyla rizika, kad e, dar e, kartą vėl iš naujo e, E, bus taikomos tam tikros sankcijos ir apribojimai tam tikroms e, valstybėms. Turime galvoti apie tų valstybių piliečius, nes su valstybių piliečiai jau reaguoja į tai, kas vyksta Europoje ir Europos e, komisijoje. Ir aišku, migracijos tema buvo paminėti 37 7 žmonės žuvę sunkvežimio e, priekaboje. Nuo 19 e, metų pradžios buvo tūkstančiai aukų dėl migracijos e, procesų. Kaip turime spręsti šitas problemas, turime skirti daugiau finansavimo e, iš mūsų biudžeto tam, kad sustiprintume savo išorės sienas ir kad užtikrintume konkrečiai savo atsakomybę šioje e, srityje. Mūsų frakcijos pozicija migracijos klausimų skiriasi nuo e, daugelio kitų frakcijų, tačiau mums reikia konkrečių atsakymų į mūsų klausimus ir mes e, esame realistai šitais e, aspektais. Mes norime, kad būtų labai aiškiai pagrindžiami visi numatyti e, veiksmai. Ir mes manome, kad e, daugą iš to, kas buvo pasakyta, dar reikia tobulinti. Mes būsime daugeliu atžvilgių opozicija šitais klausimais. Pona Širdavan, ačiū pirmininkė, ponia van der Leyen turime bėdą. Jūs ir šiandien, ir per pastarosius mėnesius visko prižadėjote. Kalbėjote apie investicijas iki milijardo į, į žalėje sustarimą. Kalbate apie milžiniškas investicijas į skaitmeninimą ir kitur. Bet jūs pati prieštaraujate, kaip jūs įgyvenysite tokius tikslus, jeigu laikotės neteisingos apkarpimų ir taupimų politikos. Jūs nesugebėsite įgyventi šios programos, jeigu taupimo planas nebus baigtas, jeigu nebus galima vėl investuoti. Pone van der Leyen, gali būti Europa ir kitokia. Tačiau mūsų vizija visiškai skiriasi, kokia ta Europa turi būti ir koks yra kelias į ją. E, taikos nepasieksi ginkluodamasis ir ginkluodamas mūsų išorės politiką. Reikia sustabdyti ginklų eksportą ir skatinti tarptautinį nusiginklavimą. Socialinio teisingumo nepasieksi dereguliuodamas darbo rinką. Reikia atitinkamų standartų, kurie apsaugotų nuo e, nedarbo ir skurdo. Aplinkosauga. Nereikia mums tuščių pažadų. Mums reikia konkrečių priemonių, kad sumažintumėm 1, e, iki 1,5 e, laipsnių e, atšilimą. Ir koncernų nesustabdysime taip, kaip jūs siūlote. Reikia efektyvių e, verslo, verslo skirtų mokesčių ir reikia uždaryti, e, kovoti su e, mokestiniais e, rojais. Mums reikia Europos civilinės gelbėjimo misijos, kad kovotumėm su didžiosiomis stichinėmis nelaimėmis. Gerbiama ponė von der Leyen, visada galite kreiptis į opoziciją, į kairiuosius. Mes esame konstruktyvūs, kūrybingi ir aš jums prižadu per atnečius penkerius metus kasdieną stebėti, kaip jūs vykdote savo darbą ir ginti europiečių interesus, europiečių, kurie nori, kad Europa būtų kitokia. Dėkoju. Dėkoju, neprisijungusių frakcijos vardu, e, pane Begin. Dėkoju, pane pirmininkė, e, panas ir panai komisarai, gerbiama išrinktoji e, komisijos pirmininkė. Europa jau prarado per daug laiko piliečiai nori, kad būtų veikiama konkrečiai, ne, nebegalime laukti. Turime pripažinti, kad e, ne viskas mus e, įtikino. Pastaruoju metu mes e, matėme, kad yra labai didelių interesų konfliktų. Mes tikimės, kad būtų privalomai perkeliami migrantai, kad būtų užtikrinamas stabilumo paktas, kad būtų žaliosios investicijos, kad būtų apsaugotos mūsų įmonės. Uh, E, jūs e, gavote mūsų pasitikėjimą Liepos mėnesį. Dabar piliečiai laukia labai konkrečių veiksmų. Tūkstančiai darbuotojų gali prarasti savo e, darbo vietas, pavyzdžiui, dėl plieno perprodukcijos, klimato kaita dabar e, kelia labai rimtų problemų. E, turime e, spręsti šitas e, problemas. Penkių žvaigždučių judėjimas pasisakys už e, kiekvieną sprendimą, kuris e, e, eina tą linkme, kurią, kurią aš minėjau. Ponas Kaspari, pusantros minutės. Gerbiama pirmininkė, jūs Liepos mėnesį E, įtikinamai pasika, pakalbėjote ir dabar pateikėte įtikinamą programą. 30 metų praėjo nuo Berlyno sienos griūties, bet vis tiek matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra korupcijos, e, yra vyriausių nusikaltimų, netgi, pavyzdžiui, e, grėsmė grėsia žurnalistams su žodžio laisvė. Vis turite dirbti, kad visur ES teisės viršienybė, laisvė e, klestėtų. Dėkuoju Jums už šiuos tikslus. Antra, Jūs kalbėjote apie saugumą. Mes kaip ES metų metus tikėjomės, kad JAF užtikrins mūsų saugumą. Tačiau matom, kad ne visada dabar jie taip daro. Būtent Todėl reikia mums patiems rūpinti saugumu savo kaiminystėje, kad nes nebūtų pilietinių karų, kad tenais nebūtų masinių žudynių ar trėmimų. Mes turime prisimti atsakomybę ir kad jūs taip manote, aš irgi labai džiaugiuosi. Ir galiausiai klimato kaita. Aš jums dėkoju, iš tiesų mums reikia žaliojo susitarimo, bet jūs sakėte, kad jis negali būti vien tik tai žalias. Daug kas bijo, kad liks paraštėse, jie bijo, pavyzdžiui, ūkininkai ar, ar, ar regionuose gyvenantis žmonės bijo. O jūs sakėte, kad tai reikia, tą perimą reikia daryti tvariai, atsižvelgiant į visus aspektus, reikia negazdinti žmonės, bet pasakyti, kad mes turime planą, mes žinome, kur einame. Už tai aš jums irgi dėkingas ir džiaugsiuosi, jeigu mums uh, Mūsų komisija bus atvira ir patikima, kur, kurianti atvirą ir patikimą Europos Sąjungą per atinančius metus. Minutes, Ačiū pusantros minutės, ponia Bonafė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pane von der Leyen, gerbiami komisijos nariai, šiandien prasideda naujas etapas. E, jūs, ponia pirmininkė, pristatėte savo programą, mes ją remiame Tačiau jūs dar turėsite pateikti informacijos apie priemonės, dėl kurių e, turės gerėti mūsų piliečių gyvenimas. Ir šiuo požiūriu mes būsime e, reiklus. Per dabar e, vykusius e, rinkimus į Europos e, parlamentą e, piliečiai parodė, jog dar pasitikė Europą, tačiau jie daug iš jos tikisi. Reikia nenuvilti tų lūkesčių. E, E, Europa arba išliks, arba išnyks, kaip e, sakė vienas e, garsus asmuo. Aš norėčiau pabrėžti tris labiausiai mums rūpinius dalykus. Tai yra tvarumas, įtrauktis, socialinis teisingumas. Mums reikia ir aplinkosauginio tvarumo, ir socialinės įtraukties. Turime išsaugoti savo planetą ir niekas neturi likti už borto. Tam e, reikia naujo ekonominio valdymo, kuris užtikrintų ekonominės e, augimą. Šis procesas turi vykti taip pat ir per Europos semestrą. Reikia taip pat ir atitinkamo biudžeto, nes antraip mūsų pasiūlymai liks tik tai pasiūlymais. Tad e, socialistai ir demokratai yra pasirengę taip pat atlikti jiems tenkantį darbą. Mes e, turime užtikrinti ir parodyti mūsų rinkėjams, kad ES yra geriausia mūsų geros ateities garantija. Dėkuoju pusantros minutės, ponas Žurnė. Dėkuoju pirmininkė. Gerbiama pirmininkė, jau daug e, diskutavote, jūs e, gavote ir daugumos palaikymą prieš keletą mėnesių šioje salėje, jūs keletą kartų čia laikėtės, komisijos, lankėtės tiksliau, e, komisijos nariai taip pat buvo išklausyti, susitikote su frakcijomis, daug argumentų buvo išsakyta, taigi nesikartosiu, bet tik vieną pastabą pasakysiu. Kaip ir Visi čia esantis puikiai suprantame, kad dabar yra esminis ES e, momentas. E, šis, šis salė nėra amžina, reikia dėti pastangas, jeigu mes norime išlaikyti Europos politinį modelį. Mūsų komisija ir būsimieji komisijos nariai yra demokratinio proceso rezultatas. Ir dabar per tą proces, tą demokratinį procesą, jie tampa politikais, ne komisijos administracijos vadovais, bet politikais. Mes, e, mums reikalingas kaip ir įkūnėjimas tos viešosios politikos, tos viešosios politikos įkūnymas taip pat reikalingas ir spaudoje, e, to reikia piliečiams, nes piliečiai turi daug lūkesčių e, susijusių su šiais rinkimais. Europa turi būti veiksmingesnė, teikiančia konkrečių rezultatų, taip pat kalbant apie prioritetus. Ta pati sakiau ir e, tada, kai dėl jūsų pirmą kartą buvo balsuojama, aš tiesą sakant nelabai suprantu žaliųjų frakcijos pozicijos dėl šios komisijos. Tai yra labiausiai pažangi, labiausiai ekologiška per visą e, komisijų istoriją komisija ir aš nelabai suprantu žaliųjų argumentų. argumentų. Pone Keller, gal geriau galėtų juos pagrysti. Na, bet e, kad ir kaip ten bebūtų, dėkoju už diskusijas, e, už prioritetus, mes balsuosime už jūsų komisiją. Kolegos, prieš perdodama žodį kitam kalbėtojui, pasakysiu štai ką. Aš labai lankščiai žiūriu laiką, bet jau dabar turime 12 prašymų pasisakyti spontaniškai, todėl paprašysiu pataupyti laiką. Pone Smith, jums dabar vieną minutę, bet noriu, kad parodytumėte pavyzdį. Aš visada kalbu trumpai ir drūtai ir prasmingai. Taigi labas rytas, kolegos. Džiaugiuosi čia e, galėdamas pasakyti, ponia van der Leyen, Škotijos partijos jūs palaikys. Kolegos, turiu pasakyti, kad e, pasaulis atrodo kitaip taip, kaip pavyzdžiui, jūsų šalis e, greitų laikų bus pašalinta iš tos demokratinės valstybių sąjungos prieš jūsų valią. Pone van der Leyen, van der Leyen e, aš e, labai tikiuosi, kad jūsų kolegija įneš naujos energijos šiai Europos komisijai ir paneigs visą kritiką. Aš e, noriu tik tai pasakyti, kad Škotijos problemos e, kyla Westminsteryje. Aš tik tai noriu kažtai ką prisimintumėte. Jūs esate palaiminta karta, branginkite Europą. Tai yra puikus pasiekimas, nepaisant visų trūkumų. Nepamirškite, kokio puikaus projekto dalimi esate. Jis nėra idealus, tačiau jo nemenkinkite, nes visada situacija gali apsiversti. Škotija prieš savo valią dabar yra šalinama iš ES, aš tai galiu pasakyti, kad mes grįšime ir mes tikimės jūsų paramos. Dėkoju. For... Dabar vienai minutiai žodis ponui Borkė. Matome, kad iššūkiai, kurie iškyla naujai komisijai, e, turi būti atremti taip, kad būtų pasitikima jūsų gebėjimu. Jūs kalbėjote apie išorės politiką ir jos finansavimą, tačiau e, e, mes žinome, kad valstybių narių pozicijos labai skiriasi šitais klausimais. Ar tai būtų dėl Fidži salų, ar dėl, dėl kitų. Uh, E, dalykų. Dėl klimato, jeigu trečiosios valstybės nesijims konkrečių veiksmų, tai mūsų piliečiams ir mūsų įmonėms teks per daug didelis krūvis, nes e, Europos komisija, kaip mes e, matome, kartais imasi per didelių apribojimų ir kartais matome taikomas sankcijas demokratiškai išrinktoms e, vyriausybėms, jog negalima numoti e, ranka į milijonų piliečių valią. E, jums reikės labai daug laimės, kad jums pasisektų. Pana Zylė. Pirmininkė, jūs radote pusiausvyrą labai sudėtingomis aplinkybėmis išdalinote, padalinote komisijos narių e, postus labai subalansuotai. Tai buvo sunki užduotis. Bet jūs galite pasitikėti EKR frakcijos parlamentarais ir ateityje taip pat galėsite mums pasitikėti, jeigu E, dirbsite mūsų kompetitingumo kryptimi. Taip pat e, buvo pasakyta, kad jeigu Europos komisija naviguos netinkama kryptimi, turėsime rimtų problemų. Jeigu mes toliau drifuosime link ne link e, transatlantinių partnerių, o tarp, e, link rytų partnerių, kurie dar neseniai engė kai kurias mūsų šalis, šalis bus labai kengsminga geopolitiškai. Taigi turėkite tai omenyje. Ačiū Nekhazenom. Dėkoju pirmininkė. Taptautinių įmonių interesai dažnai netitinka žmonių, gamtos, gyvūnų interesų. Ir tą matome ir kalbėdami apie energetinį e, pereimą. Čia kalbame apie užterštumą, apie e, žemės ūkį, apie GMO. Labai svarbu, kad Europos komisijos nariai būtų nepriklausomi. Bet kaip gali būti, kad žmonės, kurie turi finansinių interesų pavyzdžiui, kaip Monsanto e, tarptautinėse bendrovėse, kaip, kaip jie dirbs. Europos politikos jiems negalima atiduoti. Buvo to ponas Timmermansas, klimato komisijos narys, nepritarė, kad reikia e, pokyčių gyvulininkystės sektorijoje, nors akivaizdu, kad reikia kažką daryti, kad apsaugotume aplinką. Taigi komisijos nario ambicijų negana. E, E, kad išspręstume klimato kaitos problemas. Būtent todėl mes nelabai tikime, kad šiai komisijai pavyks. Ačiū, ponas Sinčič, minutę. Dėkoju. Pone von der Leyen, jūs E, pristatėte savo komisijoje liaupsindama atskirai kiekvieną komisijos narį, pristatėte su jo sritimi ir sakote, kad norite blizgėti savo darbuose. Tai aš tada iš Kroatijos pusės klausiu, kodėl Kroatijai buvo paskirta šita komisijos narė? Kodėl jūs pritarėte? milijoną žmonių, milijoną žmonių netiko, neteko Kroatija nuo įstojimo Europos Sąjungą. Slovenija, kas Slavonijoje, kas antro mokinio ir, ir, ir studento netekome. Negali žmogus, kuris visiškai neišmano apie demografiją ir migraciją, dabar rūpintis tokias rytimi. Uh, Gal iš Berlyno žiūrint jums kitaip atrodo, bet tai yra praktiškai e, dovana Kroatijos establishmentui. Mes netekome tiek daug piliečių, jeigu ir toliau Kroatijoje taip klostysis e, reikalai, tai liks tik tai Kroatijoje politikai ir pensininkai. O tada dar Austrija atidarys duris, tai tada dar daugiau žmonių iš mūsų pabėgs. Kaip gali tokias šalis išgyventi tiesiog biologiškai? Ponas Heliki, pusantros minutės. Šanovna, pani Przewodnicząca, pani Przewodnicząca, Vilnių. Gerbiama pirmininkė, Lenkijos delegacijos EPP vardu bei demokratiškos Lenkijos visuomenės vardu Labai daug tikimės iš jūsų komisijos, iš jūsų komandos. Taip tikrai piliečiai nerimauja dėl gyvenimo kokybės Europoje, todėl klimato e, kaita, aplinkos apsauga yra labai svarbus klausimai, taip pat ir sveikatos apsauga. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad vienas iš jūsų prioritetų yra veiksmingai kovoti su vėžiu. Tai yra vienas iš didžiausių žudikų šiandien. Be to, kas dėl Taip pat reikalingos investicijos švietimui, e, reikalingas e, tinkamas biudžetas, didesnis biudžetas, reikia naujų darbo vietų, inovacijų, ekonomikos vystimosi. Na ir kitas svarbus klausimas, kurį nekartą minėjote, kad Europos komisija yra sutarčių sergėtoja. Ji gina laisvės, vertybės, teisinės valstybės principus. Ir niekas negali būti aukštesnis už įstatymą. Visos vyriausybės yra lygios, todėl laikykitės nuoseklumo šioje srityje tam, kad mūsų žmonėms nekiltų pavojus. Dėkuoju ir sėkmės Jums. Pusantros minutės žodis ponui Staničev. Ačiū pirmininkė. Gerbiamoji išrinktoji komisijos pirmininkė, būsimieji komisijos nariai. Šiandien jūs gausite didesnės socialistų paramos negu kad Liepa. Dėl kokiųgi priežasčių? Pirmiausia, gerbiama pirmininkė, jūs rimtų politinių įsipareigojimų čia numatėte socialinių, aplinkosauginių ir ekonominių pokyčių esate numačiusi. Tai yra labiausiai pažangi politinė darbo tvarkė dabar, kurią turime. Taigi mes privalome ją patvirtinti. Tačiau mes taip pat būsime ir budrus. Pirmiausias testas išbandymas bus DFP, be išteklių juk toli nenueisime. Be to, socialistų komisijos nariai turi viziją, įgūdžius ir energiją. Ir dabar jau komisijoje nebedominuos EPP. Čia yra subalansuotos politinės jėgos. Na ir trečias dalykas. Galiausiai Europos piliečiai prarado kantrybę, jie nori konkrečių rezultatų. Paskutinių rinkimų metu buvo rekordinis aktyvumas, tačiau piliečių kantrybė jau pasiekė savo ribas. Todėl prašysiu pradėti veikti ir siekti rezultatų nuo pat pirmos dienos, nes turime tik penkerius metus. Pusantros minutės žodis poniai Voden. Pone von der Leyen, gerbiamą paskirtojų komisijos pirmininkę, Iki čia jūsų laukia ilgas kelias, daug kompromisų reikėjo, tačiau atėjo dabar laikas leisti tokius teisės aktus, kurie būtų naudingi visiems piliečiams. Pone van der Leyen, aš žaviuosi jūsų ambiciją išlaikyti lyčių lygybę paskutinę minutę susidūrėte su sunkumais, tačiau niekada nebuvo tiek moterų Europos komisijoje. Dėkoju už jūsų pasiržymą šioje srityje. Aš labai tikiuosi, kad panaši pusiausvyrą bus pasiekta visose institucijose ir valdybose. Taip pat mes turime užtikrinti ir didesnį mažumų atstovavimą ES institucijose. Aš esu nusivylusi, kad šiandien nėra Junktinės karalystės komisaro. Mūsų infantili vyriausybė dar kartą mūsų reputaciją sugadino. Toriu tik tai pasakyti, kad čia paskutiniai pasiliekę Britai yra pasirengę ištaisyti šią situaciją. Mes jūs paremsime. Susitikime su jumis sakėte, kad konsultuositės su proeuropietiškais Britais dėl kalbos ir kitų politikos klausimų. Šiandien Europa susiduria su iššūkiais, tačiau lygiai taip pat e, turime ir daug vilčių. Jūs teikiate prioritetą klimatui, e, skaitmeniniai sričiai. Yra tokių politinių sprendimų, kurie užtikrins geresnę ateitį Europai. Pone van der Leyen, aš labai tikiuosi, kad po penkerių metų vis dar sėdėsiu šiuose parlamento rūmose ir galėsiu pasidžiaugti jūsų ambicingo projekto rezultatais. Minutė skiriama poniai Delvo Scorfield. Ši jauna pažeidžiama Europos demokratija dar nėra brandi. Valstybės narės skiria komisarus Taip, vyriausybės gali savo lojalius komisarus skirti, pavyzdžiui, Lenkiją ir Vengriją, nepaisant to, kad prieš juos yra e, pradėta septintos straipsnio procedūra. Vengrijos kandidatas dabar turi būti atsakingas už e, žmogaus teisų klausimus ir e, stojimo klausimus. Kokia provokacija? Ši komisija, žodžiu, įsipareigojo ginti pagrindinės teisės. Tačiau ar jūs, nepaisant valstybių narių spaudimo e, ir tarp vyriausybinių srovių, sugebėsite tai padaryti? Ar tikrai jūs tarnausite piliečiams, o ne valstybėms narėms? Parlamentas e, atmetė tas kandidatūras, e, kurių interesų konfliktas akivaizdus buvo ir dabar jūsų eilė drąsų sprendimą priimti portfelio pavadinimas yra dabar nepakeistas - demokratija ir demografija. Man kaip feministai tai kelia šiurpą. Pone Šuica, pavyzdžiui, atsisakė e, paneigti didžiojo pakeitimo teoriją. Ar jūs būsite ateityje feministė, ar būsite įtrauki komisijos pirmininkė, ar užtikrinsite pagrindinės teisės. Pone, jums melinoji kortelė. Pone Delvos, melinoji kortelė jums iš pono Putraš. Ar priimate klausimą? Ar ne, ar taip jūsų atsakymas? Taip, priimate klausimą. Ne. Pirmininkė sako, nebesuprantu, ar priimate ar ne klausimą, neprivalote. Taip. Pone Otas, jums žodis. Eikime toliau. Tiek to, tebūnė. Ačiū už jūsų palaikomą juoką. Dabar minutė į žodis ponui Kra. Ačiū pirmininkė. Ši komisija pasiūlė tikrai libera, kairiai liberalią programą. Tai yra keista, turint omenyje rinkimus valstybėse, kurios eina labiau į dešinę. Klimata, klimato kaita. Ar ims mažiau šilti klimatas, tai nėra tas klausimas, kuris yra svarbiausias mūsų rinkėjams. Jie rūpinasi migracija, savo darbo vietų e, saugumu ir ateitimi savo gimtinėje. Akivaizdu, kad šita komisija e, pataikauja šio parlamento daugumai, bet tai visiškai nespindi, ko nori Europos žmonės. Todėl mes kritiškai jūs stebėsime, bet mes tikrai nenorime liberaliai kairės programos ir nenorime, kad komisija kalbėtų tai, ko ne pati nori, o ko šios reikalauja kiti. Ačiū. Ponas Epink, minutė. Pirmininkė, žaliasis susitarimas yra eksperimentas, kurį sugalvojo Europos komisija. Iki 50 metų mes turime būti neutralūs klimato prasme. Kiekgi tai kainuos? Per tas dvi valandas aš kol kas dar negirdėjau, kiek tai kainuos. Aš atrodo, kad komisijos dokumentai yra kažkokie, kažkokios, kažkokia Biblija. Bet ne, Ar žinote, kiek bus išleista per metus e, šiam tikslui pasiekti? Per 20 metų 11 500 milijardų. Tai yra penkis kartus daugiau negu e, Vokietijos biudžetas. Jūs tikriausiai žinote, pirmininkė, koks yra Vokietijos biudžetas. Kasgi už tai mokės, mėlyjeji? ne, ne, neišgirdau atsakymų. Aš e, išduosiu paslapti, piliečiai mokės. Nes brangiau kainuos jiems energetika, brangiau, didesnius mokesčius jie turės mokėti. Ir Niderlanduose matau, kad visoje šalyje yra žmonių, kurie protestuoja visokiausiose sektoriuose, nes jie paprasčiausiai negali apmokėti tokių sąskaitų. Dėkoju, ponė Epping, jums iškelta melinoji kortelė. Pabandykim. Ponas Kokalas, ar jūs atsakysite, ponė Epping? Atsakysiu. Prašom jums pusę minutės. Pone Epingai, jūs kalbate apie žalio susitarimų kaštus iki 50 metų. Pagal naujausius e, mokslinius tyrimus e, klimat, klimato, e, climate in action, ką aš tai bus 13 trilijonų. Ar manote, kad neverta visgi imtis gyvendinti žalį į susitarimą vietoj to? Dėkoju. Geriausia būtų tiesiog pakeisti tą žalį į susitarimą. Man atrodo, kad reikia neatsisakyti atominės energetikos. Tai yra klimatui, gamtai e, neutrali energetika. Aš žinau, kad jūs nepritarsite čia daug kas, bet tai yra svarbu. Be to dujos. Irgi labai svarbu. Niderlandai bando atsisakyti dujų, bet dujos yra e, neutralios aplinkai, be to biomasė. Biomasė netokia žalia, kaip žalieji teigia nes tai e, iš tiesų iš, iš esmės netgi blogiau negu uh, anglis, ponas Giogijyzi. Είχατε πραγματικά μια Ponas Arvanitis. Taip, jūs daug pažadų dabar išdalinote visiems, galbūt ne visiems, bet bent jau tiems, kurie, kurie rūpi. Jūs kalbėjote apie opoziciją, Europos militarizavimą, nieko nesakėte apie tai, darbuotojų teisės, apie socialinės teisės, apie mokestinį sukčiavimą nieko nepasakėte ir toliau saugote Europos gyvenimo būdą vienu iš portfelių, visiškai neišklausėte kitų partijų išskyrus savoje. reikalinga juk sanglauda, kompromisas. Nes jeigu ne, toli nenueisime. Linkiu Jums drąsos dabar. Pono Giongiši, minutė. Ačiū, pirmininkė. Jūs susidarojate su sudėtinga užduotimi kabineto narius pristatyti, taip pat susidurėte su špicent kandidato kliūtimis. Taigi dabar jums, nepaisant viso to, pavyko sudaryti savo komandą ir patvirtinti ambicingą programą. Tačiau tam, kad jums pavyktų, manau, reikalingos dvi sąlygos. Pirmiausia, turite atkurti Europos piliečių pasitikėjimą. Reikia stiprinti ES institucijas, taip pat ir Europos parlamentą. Manau, kad e, galėtumėte panagrinėti kai kuriuos e, pono Weberio pasiūlymus vakar pateiktus. Toliau socialinis e, ramstas turi būti stiprinamas, socialinė neteisybė turi būti pašalinta Europoje, teisinės valstybės principas turi būti stiprinamas. Mažau, ma, manau, kad Taip pat reikia ir euroskeptikų, ir e, populistų argumentus paneigti ir jiems atsaką pateikti. Pirmininkė, 15 žmonių iš viso paprašė pasisakyti spontaniškai. Deja, dabar turėsime uždaryti šį sąrašą, užbaigti šį sąrašą. Nuo dabar minutai žodis ponui Murešan. Dėkoju pirmininkė, gerbiamą pirmininkė van der Leyen. Sveika sugrįžusi į parlamentą, linkiu sėkmės Jums balsavimo metu. Mėly kolegos, mus visus jungia viena užduotis - tai yra patvirtinti kaip įmanoma geriausią politiką Europos piliečių labui. Galbūt dėl detalių nesutarėme, bet mūsų bendras tikslas toks. Ir dabar vienas iš pagrindinių priemonių mums reikalingų yra septyniarių metų biudžetas. Gerbiama ponė von der Leyen, norėčiau pasakyti, ko parlamentas tikisi šioje srityje. Mes matėme, kad studentai, ūkininkai, smulkiai verslininkai balsavo rinkimų metu. Jie e, tikisi iš mūsų ir kovos su klimato kaita. Mes turime būti sąžiningi su žmonėmis. Mes negalime daryti daugiau su mažiau biudžeto. Jeigu norime daugiau veiksmų, tai tai turi būti atspindėta biudžete. Europos parlamento pozicija yra aiški. Nauji priori, naujiems prioritetams reikalingas naujas finansavimas. Gerbiamą van der Leyen norėčiau paprašyti, kad jūs įtikintumėte tarybą valstybės narės pakankamai e, pinigų tam skirti. Na, o dabar į kurias sritis turėtume investuoti. Uh, Mes turime surasti e, pusiausvyrą tarp naujų ir senų prioritetų. Sanglauda, žemės ūkis tai yra senieji prioritetai, bet tai nereiškia, kad jie yra pasenę. Mes ir toliau turime į juos investuoti, lygiai taip pat, kai investuosime į skaitmeninę sritį ir į e, kovą su klimato kaita. Na, o dar kitas e, dalykas - laikos. E, mums, me, mums laiko liko mažai. Gruodžio mėnesio e, taryboje siūlau sutarti dėl to, ko tikimės Europoje ir neapsiribokime galbūt diskusijomis dėl skaičių. Ir reikėtų galbūt lėšą skirti ten, kur daugiausia lūkesčių yra. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Dali, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad Šiandien Europos komisija įsipareigojo prioritetu e, numatyti žaliai susitarimą. Žaliasis susitarimas neturėtų tapti vien tik tai tuščių šūkių. Tai turi būt, tapti realybę, turi realiai pakeisti mūsų piliečių gyvenimą, nepaisant to, kur jie gyvena ir kokio dydžio jų šalis. Netaršumo programos turi uh, E, numatyti e, mūsų pramonės transformaciją ir stiprinti konkurencingumą. E, Žalėsis susitarimas neturi apsiriboti vien tik tai tikslais, tai turi padaryti revoliuciją mūsų versle ir pramonėje, tai turi padaryti revoliuciją ir mūsų veiksmuose, bei tai turi pakeisti naujų įgūdžių įgyjimą. Verslas jau supranta, kad transformacija reikalinga ir štai dabar jie žiūri į mūsų institucijas dėl aiškių įsipareigojimų. Na, o socialdemokratams na, žalesis susitarimas yra galimybė užtikrinti naująjį ekonominį modelį, e, kuriame e, darbuotojai labiausiai pažydžiami asmenys būtų svarbiausi. Na, o tai svarbu ir bendradarbiaujant su kitais žemynais, pavyzdžiui, Afrika, e, tiekiant švarę žalę energiją. Tai taip pat puikia galimybė užtikrinti socialinę gerovę piliečiams. Mes esame pasirengę dirbti su Europos komisija, esame pasirengę e, būti partneriais šiame transformacijos procese ir parodyti piliečiams, kad ES projektas yra gyvybingas ir veikiantis. Ačiū dabar žodis pusantros minutės ponui Azmanį. Dėkuoju, panė pirmininkė. ES e, ateinančiais metais e, iškils daug rimtų išpučių, iššūkių, atsiprašau. E, tačiau, aišku, yra ne tik problemos, yra ir tam tikrų galimybių. Mes turime atnaujinti Europą. Prieš pusę metų rinkimai į Europos parlamentą parodė, jog mūsų piliečiai pasitikė mumis mumis visais, tačiau jie tikisi konkrečių rezultatų. Būtent e, todėl Europos komisija turi pradėti savo darbą kaip galima greičiau ir turime pradėti tiesėti savo pažadus, užtikrinti, kad ES bus e, stipri. Mūsų užduotis, užduotis bus e, pakankamai sudėtingos. Mes turime užtikrinti inovuojančią, stiprią ekonomiką, įgyvendinti savo skaitmeninę darbo tvarkę, kovoti su klimato kaita, e, suvaldyti migracijos e, srautus, užtikrinti saugumą. Tačiau mes ne visuomet galime pasiremti savo senais sąjungininkais. Europos Sąjunga turi susivienyti ir imtis veiksmų užtikrindama e, savo klestėjimą ateityje. Aš e, džiaugiuosi matydamas jūsų komandą ir tikiuosi, kad e, mes kartu galime pradėti dirbti siekdami Europos atsinaujinimo. Ponas Sekautas, vieną minutę. Dėkuoju. Pone išrinktoji pirmininkė. Dėkuoju už jūsų prioritetų išdėstymą. Mums tie prioritetai atrodo tinkami ir mes esame pasirengę dirbti kartu. Tačiau, aišku, turime tam tikrų nuogastavimų, apie juos kalbėjo Ska Keller, dėl socialinės dimensijos, dėl e, elgesio su pabėgėliais ir ES ir už jos ribų. Todėl mes negalime jums suteikti pasitikėjimo iš anksto. Mums ir dėl e, žaliojo susitarimo, ir dėl skaitmeninio sektoriaus reikia labai konkrečių e, įrodymų. E, ir reikia taip pat konkrečių teisėkuros pasiūlymų, kurie užtikrintų, kad pokyčiai bus tikri ir kad bus einama tinkama linkme. Būtent todėl mes turime dirbti ties uh, naujomis teisinėmis nuostatomis, mums reikia klimato naujo įstatymo, kuris e, leistų mums pakelti kartelę aukščiau ir mes pagreitį iš tikrųjų galime įgauti kitais metais, tad dirbkime kartu. Ponas Sanimans, dėkoju, ponė pirmininkė, tiek, e, su, tiek būnant ponu Junkeriui pirmininku, tiek ir dabar. E, būnant e, poniai von der Leyen komisijos pirmininkė Europos e, parlamentas visuomet stengiasi veikti e, konstruktyviai, tačiau mes matome, kad vis dėlto komisijai trūksta tinkamo svorio, mes e, turime kovoti su federalizmo apraiškomis, todėl kad e, jos apriboja e, tautų suverenitetą ir laisvę. Mes kovosime prieš dabartinę koaliciją. Dėkoju. Šita e, komisija, kaip mums e, e, sakoma, yra tokia komisija, kuri neapsaugo Europos gyvenimo būdo. Ir pasitikėjimas ES mažėja, reikia reformų. Mums reikia, kad šita komisija įgyvendintų savo pažadus. Reikia dėti pastangas, kad ES E, taptų vieningesnė, kad būtų apsaugomas Europos, e, europinis gyvenimo būdas, kad būtų užtikrinamas saugumas, kad būtų tinkamai valdomi migracijos srautai, kad būtų apsaugomas e, žmogaus teisės, kad būtų apsaugomas mūsų darbo vietos, apsaugoma mūsų aplinka ir kad Europa būtų konkurencinga. Aš manau, kad šitie tikslai gali būti pasiekti. Puiku, kad Europos komisijai vadovauja moteris. Sufražėtės e, siekia naujos pasaulio tvarkos, kur moteriams būtų tinkama vieta užtikrinta. Aš manau, kad e, jūs e, sugebėsite užtikrinti tuos pokyčius ir e, e, žiūriu į tai optimistiškai. Ponas Kusmau. Pone pirmininkė, Buvo paminėtos įvairios ES e, problemos. Tai, kas, tačiau mes pastebėjome, kad e, įvairūs pokyčiai pastaruoju metu e, rodo, jog einama netinkama linkme. Problemos tik tai rimtėja. Mums reikia tokių politikų, kurios e, leistų atsisakyti griežtų ekonomikos priemonių. Naujasis žalės, žalėsis susitarimas reikalauja atitinkamų išteklių. Europos e, biudžetas yra didelis, tačiau e, atrodo didelis, tačiau e, konkrečiai ar jis leidžia pasiekti numatytos tikslus. Mes e, matome, jog iš principo nėra realaus plano, realaus projekto, kuris užtikrintų deramus pokyčius. Ponas Haris, vieną minutę. Pone Haris ponė komisijos pirmininkė. E, jūs sakėte, kad jūs e, pasisakote už Junktinės karalystės e, likimą Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų, Europos Sąjunga žadėjo imtis teisinių veiksmų prieš mano valstybę, todėl kad Junktinėje karalystė nepaskyrė kandidatų į komisiją. Tačiau e, mes e, matome, jog federalistai nekovoja dėl pinigų. Matėme, kas pasinaudojo 10, e, tą 10 milijonų. Mes manome, kad e, reikia apsaugoti e, piliečius. Mes norime išeiti iš ES. Jeigu mes keliame e, jums per daug problemų, tai jūs galite mus pašalinti iš ES dar nes atejus terminui. Pone Haris, aš noriu Jums pasakyti, kad aš taip pat pasisakau už Junktinės karalystės likimą, gal Jūs tai, tai ir nustebins. As, ar Jūs sutiktumėte atsakyti Milios Kotelės klausimą, pono Smith? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, ponė Haris, kad uh, Šią kalbą sukasi apie teisinę prievolę Junktiniai karalystiai paskirti kandidatą į Europos komisijos nario postą. Ir tai turėjo padaryti e, atsakinga vyriausybė. Mes, kaip parlamento nariai, turime savo teisės ir privilegijas, tačiau ar jūs pasirengus atsisakyti savo privilegijų ir atlyginimo, e, kuriais dar galite naudotis e, parlamente, nesuėjus tam terminui? Mes pagal e, e, Junktinės karalystės įstatymus negalime to daryti rinkiminiu laikotarpiu, o kita priežastis yra ta, jog mes atskaitingi mūsų piliečiams. Mes neatskaitingi Europos Sąjungos e, teisiai. Mes išeisime, matytų metu, iš Europos Sąjungos. Pone Monserat. Ačiū pirmininkė, ponia Vanderlein, Prašome, kad komisija ir toliau dirbtų, kurdama stipresnę, vieningesnę, saugesnę Europą. Stiprią, kad auktų ir kurtų darbo vietas. Vieningą, kad e, gerbdami teisinę viršenybę mes pasipriešintumėm nacionalizmams ir populizmams. Ir saugę, kad mes gintume savo išornės sienas, kovotume su terorizmu ir gintume demokratiją pasaulyje. Taip pat mums reikia Europos, kuri būtų naudingesnė Euro, e, piliečiams. Mums reikia komisijos, kuri, kuri būtų naudinga, kad jaunimas turėtų galimybių, kad verslininkai, e, smulkus ir vidutinis verslas kurtų darbo vietas, nes darbo vietos yra geriausia socialinė politika, kad niekas neliktų paraštėse. Mes norime legalios migracijos, norime taip pat kovoti ir su savo demokratiniais iššūkiais šiame senajame žemynė rūpinti savo regionais, savo žemės ūkių, gyvulininkystę, žvejybą. Mes ambicingai norim kovoti su klimato kaita kad apsaugotumėm savo planetą. Turime būti lyderiai technologijų, inovacijų ir skaitmeninimo srityje, kad Europa būtų konkurencinga. Jeigu dirbsim naudingai, Europa pasieks konkurencingumo, teisingumo, e, bus, bus skirta piliečiams. Mums reikia daugiau Europos, artimesnės Europos, mažesnės biurokratijos. Tik tai kartu mes ir toliau būsime taikos. E, progreso lygybės vieta pasaulyje. Esu tikra, kad naujo komisija ir pirmininkė tai pasieks. EPP e Ispanijos delegacija jūs remia visomis išgalėmis. Ačiū. Pusantros minutės, ponė Pyri. Pirmininkė, kolegos, komisijos nariai. Nuo rinkimų daug laiko praėjo, tai buvo sunkus darbas ir man atrodo, kad mes